Guten Morgen, wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Labas rytas. Teškime pradėtus darbus tam, kad padarytume ką nors gero socialistams. E, tai e, socialistų koordinatoriaus Gairio prašymo e, truputėlį palaukiamas posėdžio pradžioje, nes jie užstrigo transporto spūstėse, tačiau dabar jau nieko negalime daugiau laukti. Pradėkime dabar nuo pirmą darbo tvarkės klausimą, tai yra Europos elektroninio ryšio agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas. Kolega Černeckis pateikė atitinkamą pakeitimų pasiūlymą, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu atmesime šį pakeitimą, tai biudžeto vykdymą patvirtinsime automatiškai, pranešėjas siūlo <clears throat> atmesti. Taigi, kas pritarė šiam pranešimui, dabar balsuokime, kas prieš Tokių buvo dauguma. Atmestas šis pakeitimas, tai reiškia, kad biudžeto vykdymą mes patvirtiname automatiškai. Dabar balsuokime dėl rezoliucijos. Ketvirtasis pakeitimas, kurį teikia ponė Kadembach. Dėl sprendimo dabar turime balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Vaizdas. Just a second. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Taigi baigiame balsuoti. 15 už 6 prieš, kas e, pamiršote savo balsavimo korteles. vienas balsas už papildomai, ar dar yra pamiršusiųjų balsavimo kortelės, daugiau tokių nėra. Ačiū. Dabar balsuokime dėl rezoliucijos projekto, tai yra dėl sąskaitų uždarimo, taip pat elektroninis balsavimas. Balsuoti baigiame. 17 už 5 prieš, labai ačiū. Rezoliucija. Ketvirtas pakeitimas, ponas Kalimak, kas pritarė šiam pakeitimui? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. <clears throat> Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 17.6 prieš, labai ačiū. Pritarta kitas darbo tvarkis klausimas yra dešimtas. E, tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimas 2012 metų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, Jeigu balsuosite už, vadovausis pliuso ženklu, reiškia balsuosite prieš biudžeto vykdymo patvirtinimą. Jeigu spausite minuso ženklą balsuodami, tai patvirtinsite biudžeto vykdymą. Pradėme balsuoti. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. vienbalsiai nutarta nepritarti biudžeto vykdymui, jo nepatvirtinti. Dabar rezoliucija teisėkuros. Pirmas pakeitimas Liberatskio, kas už, prašau balsuoti, kas prieš. Susilaiko, nėra susilaikusių. Pritarta pakeitimą, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko, nėra. Ar kas nors prieštarautų, jeigu siūlyčiau balsuoti kartu už pakeitimus nuo trečio iki penkto, ne, kas už trečią, kas prieš. Susilaiko pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Ar galime pasitikrinti elektroniniu būdu dėl ketvirtojo pakeitimo? Ačiū. Baigiame tikrintis 15 už 8 prieš. Pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Balsuosime dabar dėl rezoliucijos su visais pakeitimais elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 22, 23 tiksliau už, ne vienas nebalsavo prieš. Labai ačiū, baigiame balsavimus. Dabar pradėsime svarstyti 11 darbo tvarkės klausimą. komisijos narių elgesio kodeksas. Tai yra tyrimo rezultatai, kurią užsakė biudžeto kontrolės komitetas praėjusios kadencijos pradžioje. Naujiems kolegoms noriu paaiškinti, kodėl užsakėme šį tyrimą, nes kilo dideli neramumai dėl to, kad pirmoji Baroso komisija nuo 2004 iki 2009 metų beveik visi komisijos nariai išskyrus vieną buvo E, įsidarbinę įvairiose lobistų struktūrose, po to, kai baigė savo kadenciją, mes čia išvelgėme interesų konfliktų ir be to buvo dar įvairių kitų aspektų susijusių su įvairiais kvietimų prieimimais ir tų kvietimų gaunamų deklaravimais. Iki šiol tie kvietimai neturėjo būti deklaruojami, reikėjo deklaruoti tik tai dovanas brangesnės ne 150 eurų, tik, tiksliau šis dovanas reikėjo e, atiduoti, gražinti. Na ir kilo nemažai, nemažas brusdėjimas viešoje erdvėje. Dėl to aš nenoriu to pavadinti skandalu, nusprendėme šią spragą užpildyti Europos e, teisinėje sistemoje. Daug naujų draugų dėl to neįsigijome, galite tą įsivaizduoti, tačiau mums pavyko e, sutvarkyti kvietimų klausimą, nes galime prisiminti, kad e, e, prekybos komisaras gavo kvietimą iš e, vieno Rusijos aliuminio magnato atostogų ir po, po šių atostogų tas aliuminio gamintojas gavo prieigą prie Europos rinkos Rusijos aliuminio gamintojas ir po to Buvo ir kitų skandalų kilę susijusių su <clears throat> įvairių jachtų gamyba ar ne, pasiplaukojimais prašmatnėmis jachtomis. Taigi džiaugiuosi, kad po to mes ėmės veiksmų, sakėme šį tyrimą ir ponė Činį dabar mums pristatys šio tyrimo rezultatus. <clears throat> ir galbūt tie rezultatai pirmiausia bus apie tai, naujausia informacija bus apie tai, kaip buvo įgyvendintos rekomendacijos, kurios e, e, buvo parengtos po pirmojo tyrimo. Labai ačiū, aš dabar kalbėsiu angliškai toliau. Ja. Es, äh, e, Dr. Gressle mentioned... Kaip minėjo dr. Gressle, buvo atlikta studija 2008 metais, ji buvo paskelta 2009 metais, buvo bandoma peržiūrėti 2004 metų komisarų Elksenos kodeksą. Ir Liepos ir Piūčio mėnesiais mūsų buvo paprašyta parengti atnaujintą studijos variantą, atsižvelgiant tai, koks yra Elksenos kodeksas dabar. Ir šiame pristatyme aš pradžioje trumpai papasakosiu apie tą atnaujintą variantą ir naujausius rezultatus. Daktaras Džinė iš Bristolo, Bristolio universiteto vėliau pateiks daugiau akademinių pamastymų, minčių apie situaciją ir po to pateiksime rekomendacijas. Kaip sakė daktarė Greslė, 2011 metais Elksenos kodeksas buvo pakeistas dėl to, kad jis buvo ankstesnė, jo versija buvo smarkiai kritikuojama ir aš norėčiau perskaityti ką 2011 metais, kaip 2011 metais vertino komisija šią reformą. Elksenos kodeksas geriausios praktikos rinkinys pasaulyje ir Europoje ir atsižvelgta buvo į Europos parlamento kitų suinteresuotų asmenų e, pastabas rengiant ir reformuojant šią, šį kodeksą. Džiaugiamės, kad pirmąjį kartą matome, jog mūsų parengta studija davė padarinių ir dėl to buvo bandyta atsakyti į kelis klausimus. Kiek naujasis kodeksas patobulino 2004 metų variantą ir kiek detaliosios rekomendacijos, kurias pateikė Europos parlamentas savo studijoje, buvo perimtos, turiuomenį ne tik parlamento rekomendacijas, bet kitų institucijų rekomendacijas ir taip pat uh, kodeksas turi atspindėti geriausią Europos ir pasaulio praktiką ir ar tikrai taip yra. Čia skaidrėje matome, iš kur sėmėmės įkvėpimo Kanada, Australija, Jungtinė karalystė, kur yra labai išsami etikos sistema galiojanti ministrams. Ir mes peržiūrėjome tas sistemas Man atrodo, kad dabar tinkamas momentas dar kartą pažvelgti į Elksenos kodeksą, kadangi nauja komisija greitai pradės darbą. Ir nauja komisija jau įdomių dalykų pasakė apie Elksenos kodeksą. Vėlgi perskaitysiu. Tai mes privalome laikytis aukščiausių profesinių ir etninių, etinių standartų. Visuomet mūsų elgesys turi būti nepriekaištingas. Ir tiesiog nenuroda į Elksenos kodeksą ir į tai, kad reikia laikytis kodekso raidės ir dvasios. Tai yra, kaip įrodymas, yra laiškas, kurį gavo visi paskirtieji komisijos nariai iš pono Junkerio. Ir tas misijos dokumentas reikalauja iš principo vėl keisti Elksenos kodeksą, nes yra tiesiogiai kalbama apie ryšių su lobistais informacijos atskleidimu. Bet tai kalbama tame laiške. Taigi pirmasis klausimas, kaip 2004 metų kodeksą galėtumėme lyginti su 11 metų atnaujintų jo variantu. Nu, Šiek tiek nuvilia tai, kad e, pokyčių nėra daug esminių, šiek tiek e, yra pakeistas kodeksas ir aš jį beitą išvardijau ir ponė Greslė jau kai ką minėjo. Svetingumas, prieimimai, anksčiau apie tai deklaruoti nereikėjo, dabar tai patenka į bendrą kategoriją su dovanomis ir interesų deklaracija buvo patobulinta, deklaracija, kurią turi pateikti komisijos nariai, kaip pristato ir savo finansinių interesų, savo sutuoktinių e, interesų deklaracijas. Dabar reikalaujama, kad reguliariai kartą per metus e, mažiausiai būtų atnaujintama ši deklaracija. Taip pat, e, kaip jie, sistema, pagal kurią jie gali dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, irgi nuėjame kodeksą labai aiškiai apie tai kalbama. Taip pat minimi reikalavimai peržiūrėti funkcijas. Jeigu tai susijęs su ankstesniu komis, komisaro portfeliumi tuomet, nuo 12 iki 18 mėnesių ribojimas yra taikomas. Taigi čia vėlgi yra patobulinama sistema. Ir taip pat portfelių perskirstimas, jeigu komisarui gali kilti interesų konfliktas, tuomet ta, tas klausimas, ta byla gali būti perdodama kitam komisarui jeigu tokį sprendimą priima komisijos pirmininkas anksčiau, kodekse apie tai nebuvo kalbama, naujame variante taip. Tačiau bendrai situacija yra tokia, kad dauguma Europos parlamento pateiktų rekomendacijų, ypatingai tos svarbiausios rekomendacijos, nebuvo įtrauktos į naująjį variantą. Taigi, čia apibendintoje versijoje matote visus situaciją, bendrą situaciją, detalės pateikiamos raštu pateikiamame dokumente, kad etikos sistema būtų racionali, tokia, kurią tai, taiko saugumo ir bendradar, Europos saug, ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija, in, integrumas, integralumas, stebėsenos integralumas, pritaikymo integralumas. Lyginant su ketvirtų metų versiją matome, kad iš dalies tik tai buvo atsižvelgta tuos dalykus. Antras dalykas - geriausia praktika Europoje ir pasaulyje. Mes manome, kad e, čia daug ką dar galime tobulinti ir kodeksas galėtų būti patobulintas atsižvelgiant į nusistovėjusias geras e, praktikas kitose sistemose. Pateiksiu daugiau detalių bendri rezultatai galioja visoms kodekso nuostatoms. Nėra tikros patikrinimų sistemos, kuri egzistuoja kitose, kitose etikos sistemose. Tiesiog yra parengiamas kodeksas ir jis įgyvendinamas. Ir labai svarbu vaidmenį užima komisijos pirmininkas, kuris realiai nusprendžia, kaip perskristomi portfeliai ir suteikiami įgaliojimai taip pat žiūri, kiek komisaro politinė veikla atitinka jo pareigas, jo kaip komisaro pareigas. Taip pat nėra aišku, kas kaip yra su pačiu komisijos pirmininku, jeigu jis įsitraukia į politinę veiklą arba jam kyla interesų konfliktas kodekse, tarkim, apie tai visiškai nėra kalbama. Taip pat nėra detaliai kalbama apie to specialaus etikos e, komiteto veiklą, kuris buvo įsteigtas tam, kad peržiūrėtų uh, žiūrė, prižiūrėtų, kuo užsima komisaras po to, kai baigė savo pareigas. Su tuo komitetu privalu konsultuotis, jeigu komisaras užsima veiklą, kuri yra susijusi su ankstesniu komisaro portfeliu. Mes tiksliai nežinome, kas, kas sudaro tą komitetą, kaip jisai veikia, nėra iš vis jokių kriterijų, nėra jokių procedūrų. Visa tai yra labai neiškur miglota. Bandant išsiaiškinti, gali kažkokiu tai detalių rasti, tačiau realiai nėra aišku, kaip veikia tas komitetas, nėra nuostatų dėl skundų ir nuobaudų. Apie politinę veiklą aš jau kalbėjau. Mes manome, kad tokiu būdu yra sumenkinamas nepriklausomumo suvokimas. Taip pat valstybės narės, jų pasitikėjimas komisija yra sumenkinamas. Taip pat mes jau 2009 metais kalbėjome apie tai, kad tai trukdo komisijai dirbti, jeigu komisaras paima atostogų ir pradeda užsimti nacionalinių ar europinių rinkimų interesais, tada jis negali eiti pareigų kaip komisaras, kažkas kitas perima jo darbą, bet tas asmo gal nebūtinai taip ir gerai yra susipažinęs su jo portfeliu. Tačiau jeigu sutinkame su tuo, kad komisarai gali užsimti politinę veiklą, tuomet nėra aiškių kriterijų kodekse, kurių pagrindų būtų galima nuspręsti, ar ta politinė veikla atitinka jo kaip komisaro pareigybės, neprieštarauja joms. Ir dar vienas dalykas, jeigu palygintumėme situaciją su kitomis etikos sistemomis kitur pasaulyje, matome, kad buvo padaryta šiokių tokių pastangų ir aišku, sritis nėra labai lengva, juolab, kad komisarų pobūdis, kaip pareigybės pobūdis ir labai specifinis, tai nei valstybės tarnautojai, nei ministrai ir labai sudėtinga galbūt lyginti su kitomis sistemomis, tačiau e, matome, kad kitose sistemose irgi yra daromos atitinkamos pastangos. Po to darbas baigus komisijos e, komisaro pareigas. Čia irgi yra labai daug trūkumų, nes apribojimai, įsidarbinimo apribojimai yra susijęs su buvusio komisaro portfeliu. Mes manome, kad tokiu būdu tai sumenkina komisijos kaip kolegijos sprendimų prieimimo procedūrą. Jeigu kalbame apie kitas rytis, kurios nepatenka į to komisaro portfelį. Ir kaip jau minėjau anksčiau, specialusis etikos komitetas net nėra numatęs procedūrų, pagal kurias galėtų patikrinti, ar yra atitikimas, ar nėra pažeidinėjami nuostatai. Nei darbdavys, nei kiti suinteresuoti asmenys nėra apklausiami, o pavyzdžiui, kitose sistemose yra aiškios detalios procedūros, kai įvairūs veikėjai yra apklausiami ir išsiaiškinama, ar yra interesų konfliktas ar ne. Dėl kelionių, jūs minėjote ir anksčiau, nėra jokių de, jokios detalės informacijos apie komisarų kelionės. 2009 metais mes pasiūlėme ekspost e, kelionės detalių publikavimą. Man atrodo, vis dar galioja ši rekomendacija. Čia matome Belgijos žemėlapį ir Elio Dirupo kelionės paskelbtos. Internetu gali stebėti, kur jisai lankosi Junktinėje karalystėje dar detaliau, yra pateikiama informacija apie tai, kas kur vyksta komisaras, e, kas jį lydi, kokiu tikslu ir visos kitos detalės. Panašiai yra ir su dovanomis. Donorų pavardės nėra atskleidžiamos, e, dovanotojų pavardės nėra atskleidžiamos ir komisija teigia, kad jeigu bus paskelbiamos pavardės, tuomet tai bus nelabai maloni situacija lankytojams ir panašiai. Tai atrodo šiek tiek keista, nes čia štai, štai yra pavyzdys, yra duomenų bazė tinklapyje, kur yra įvedi ministro pavardę ir matai tiksliai, ką gavo, kas konkrečiai iš ambasados jam tą dovaną įteikė, visos detalės yra publikuojamos. Labai sudėtinga net čia išvelgti kokį tai interesų konfliktą. Dabar norėčiau žodį perduoti kolegai Činį, iš, kolegiai Činį iš Bristol, Bristolio universiteto, kuri akademinius dalykus pristatys. Ačiū. Aš labai trumpai akademinius dalykus pristatysiu. 2011 metais aš peržiūrėjau komisarų etikos sistemą ir žiūrėjau ne tik ankstesnį Elksenos kodeksą, kuris galiojo 2009, nuo 2009 metų, bet peržiūrėjau ankstesnius kodeksus, pažiūrėjau, kas buvo keičiama 2009 metais ir taip pat vėliau. Ir pažiūrėjau, kiek tie patobulinimai leido keisti ir požiūrį atliekant komisaro etikos studiją. Na ir padariau išvadą, kad tas požiūris reiškia, kad e, daug kas keitėsi nuo 99 metų, kuomet buvo pirmą kartą pasiūlytas Elksinos kodeksas ir tas kodeksas buvo peržiūriamas kaip ir nežymiai, kukliai, nedideli pakeitimai buvo daromi ir daugiausiai tai buvo daroma dėl to, kad buvo daromas spaudimas iš išorės, ypač iš Europos parlamento pusės. Aš manau, kad e, viduje entuzijazmo didelio nematėme ir matyt, tai, to nieka, tai nieko nestebina komisijoje, komisarų lygmenių, labiau yra galbūt domimasi komisarų etika pareigūnų lygmenių, bet tai apie tai kalbama personalo dar, darbuotojų nuostatuose, tačiau komisarai patys entuzijazmo didelio ne, nerodo. Dažniausiai daromas spaudimas iš išorės Europos parlamento, kitų veikėjų pusės reikalaujama, kad būtų pakeistas tas kodeksas. Na ir daugiausiai keičiama ir transformuojamas kodeksas tuomet, kai ne tik daromas išorės spaudimas, bet kyla tam tikra kova tarp parlamento ir komisijos. Ir ypač e, dideli pokyčiai yra numatomi tuomet, kai yra motivacijos viduje ir tam tikrais atvejais, aišku, viskas priklauso nuo naujos komisijos, nuo jos darbo pradžios, e, Ir reikia, aišku, pirmą išsiaiškinti, ką reiškia įvykdyti Elksinos kodekso reformą. Taigi ta, tas išorės spaudimas turėtų būti daromas ir toliau, tačiau mes išvelgiame galimybių ir komisijos viduje ir tai yra labai svarbu, reikia dėl to, to pasinaudoti, nes čia atsveria naujos galimybės. Kalbant apie rekomendacijų kontekstą, rekomendacijų, kurias pristatys mano kolega greitai, Čia reiktų paminėti, jog labai svarbu įvertinti ir kitas etikos sistemas ir etikos reglamentų reformas, kodekso reformas. Reikia įvertinti, kaip yra kitose sistemose ir taip pat pripažinti, kad, aišku, ES institucijos yra unikalios ir taip pat komisija ypatingai unikali. Ir taip pat pripažinti, kad kai kurios problemos, su kuriomis susiduria komisija nebūtinai yra aktualios ministrams. Mano kolega patikė pavyzdį apie politinę veiklą. Matyt, nieko nestebina tai, kad ministrai namuose užsima politinę veiklą, bet mus, mus stebina, jeigu komisarai tą daro, nes komisarai turėtų būti nepriklausomi ir teisinė prasme ir jie turi veikti visiškai nepriklausomai nuo politinės įtakos ir turi susilaikyti nuo uh, nuo politinės veiklos arba bent jau turėti procesą, pagal kurį veiksmingai galėtų užsimti ta, ta veikla. Taigi mes turime čia subalansuoti tą priklausomumą vertindami ir kitas sistemas ir į tai atsižvelgti, kalbėdami apie kodekso reformą. Pirmiausia, mano manimu, labai svarbu kalbėti apie skaidrumą ir informacijos teikimą. Informacija turi būti teikiama ne tik tokia, kuri, kuri niekam nėra naudinga arba uh, tokia, kuria, kuria galėtų pasinaudoti tik tyrėmėjai žurnalistai. Informacija turi būti skelbiama viešai, tinklapyje ir kartais komisarų etika laikoma kaip vidaus reikalas, o ne tai, kas yra vieša. Ir aš manau, kad skaidrumas čia tikrai labai padėtų, bet skaidrumas turi būti tinkamai pristatomas. Dabar kitas klausimas yra įgyvendinimas. Turime kalbėti ne tik apie kodekso rengimą ir įgyvendinimą, tiesiog na, tą, parengti tą kodeksą ir apie jį pamiršti. Reikia laikytis to kodekso nuostatų ir turėti kažkokią tai atsiskaitimo sistemą, kur būtų kalbama, kiek yra laikomasi to kodekso nuostatų. Aš tol, dabar žodį perduosiu kolegai, kuris rekomendacijas pristatys. Ačiū, Mišelė. Norėčiau paminėti kelis dalykus iš šios ataskaitos. Ten yra išsamių rekomendacijų, kurias mes paaiškinome. Taip pat 2008-2009 studija apžvelgianti išsames diskusijas dėl šių rekomendacijų. Pirmiausia, norėčiau pastebėti mm, kontrolės aspektą. Privalu numatyti įgyvendinimo sistemą, kuri prižiūrėtų, kaip e, per šiokį tokį atstumą stebėti e, įvairių nutarčių įgyvendinimą. Taip pat e, komisija jau yra padariusi daug darbo šią kryptimį ir mums reikia dabar atskiriems komisarams e, pritaikyti šias gairias. Taip pat reikia e, užtikrinti, kad vertinimo mechanizmas taip pat veiktų. E, skaičius galbūt sunku įžiūrėti šioje skaidrėje, jie paimti iš Junknės karalystės sistemos. Jie gerai atspindi tą nepakankamą kontrolės mechanizmo veiksmingumą. Čia buvo vertinama, kaip Junktinės karalystės ministrai laikosi etikos taisyklių. Politinis aktyvumas yra vienas sunkiausių e, aspektų, kurį reikia įvertinti. Tačiau galima semtis įkvėpimo iš kitų etikos kodekso sričių. Mes manome, kad e, atsižvelgiant į sutarties reikalavimą, kad komisarai būtų nepriklausomi, geriausia būtų apriboti jų politinę veiklą valstybėse narėse, e, susirkinties pasyvę narystę partijose. Dar vienas svarbus klausimas yra um, įsidarbinimas po darbo Europos komisijoje. Čia pamiršau paminėti, kad svarbiausia Yra, šis, yra tai, kad šis apribojimas netaikomas vien tik buvusio komisijos nario portfeliui, bet ir kitose sistemose tai yra bendro pobūdžio apribojimas. Taigi tas darbas, kurio imatės, bus vertinamas nepriklausomos struktūros. Ir ne tik tuo atveju, jeigu tas būsimas darbas susijęs su jūsų buvusiu portfeliu. Vėlgi, didesnis skaidrumas. Reikia skelbti šiuos vertinimus, jeigu perskaityčiau Kanados ar Junktinės karalystės etikos kodekso ataskaitas jeigu e, visą laiką yra skelbiamos tokios vertinimo ataskaitos, aišku, jeigu yra kon konfidencialios e, informacijos, ji galbūt ir neprivalo būti skelbiama, bet labai svarbu, kad e, visuomenės nariai galėtų lengvai susirasti tokias ataskaitas ir perskaityti juose esamas, esamą informaciją. Panašiai kelionės ir dovanos. Uh, E, kitose sistemose yra jau duomenų bazės šiuo klausimu, kuriuose galima lengvai susirasti visą šią informaciją. Ekspost yra skelbiama informacija apie komisarų keliones. Mes rekomenduojame, kad būtų laikomasi griežtesnio požiūrio į dovanas. Beveik juokinga, jeigu perskaitysite dovanų registrą, pamatysite sąrašus apriepiančius ilgą laiką. Ir pavyzdžiui, kodėl iš Azerbaidžiano gautas kilimas ir prie jo nėra jokių, jokios informacijos. Ar tai diploma, ar diplomatiniai aspektai čia yra svarbesni, ypač atsižvelgiant į privačius donorus, negu skaidrumo reikalavimas ir visuomenės susidomėjimas šią informaciją. Mes nelabai suprantame, kodėl taip yra, kodėl neteikiama informacija prie šio punkto. Dėkoju uždėmesi. Galbūt turėsite klausimų. Man ar mano kolegijai mes juos žinoma atsakysime. Taigi dėkoju. Labai ačiū, vėl tapsime nepopuliariais, tačiau nieko baisaus, esame pripratę. Aš e, pabandžiau suskaičiuoti, kad iš visų mūsų rekomendacijų dabartiniam Elgesio kodeksui keturios rekomendacijos buvo visiškai gyventos, penkios iš dalies ir devynios visiškai ne. Taigi dar yra ką nuveikti. Noriu pasakyti, kad komisija mus mums melavo apie tai, kaip veikia ad hoc etikos komitetas, buvo pažadėta e, tam tikrą ataskaitą pateikti, kurios iki šiol nebuvo pateikta, taigi dėl to galiu tik apgailestauti. Ir šios dienos posėdis gali būti naudingas tuo, kad e, per jį galėtume sformuoluoti vieną ar kitą klausimą komisijos nariams, kad ši istorija nesibaigtų. Jansui Gairiai žodis. Su šiek tiek nustebęs, kad taip greitai gaunu teisę kalbėti, nes ką tik atvykau į posėdį, tačiau kažkas turi tos ledus pralaužti šiandien. Inge, visiškai pritariu to mintims, galbūt su viena nedidelė išlyga. Manau, kad kai kurie punktai kurie buvo patvirtinti, jau pakeitė Elgesio kodekso pobūdį, galbūt e, dėl jų įgyvendinimo aš pritarčiau to mintims, <clears throat> tačiau tas e, atvesimo laikotarpis, kuris buvo prailgintas iki 18 mėnesių, jau yra labai teigiamas dalykas, aišku, dar e, taip kaip viskas įgyvendinama yra mūsų netenkina. Taip pat kaip ir tas faktas, kad dėl atitinkamų pažeidimų nėra numatytos sankcijos, e, tačiau tų sankcijų galima atsisakyti ir dėl to, ir aš ironiškai kalbu, kad apskritai vieša informacija apie jokius pažeidimus nėra skelbiama ir apskritai man neaišku, kuo skiriasi didesnio masto nusižengimas nuo mažesnio masto nusižengimo ir <clears throat> Iš tiesų, aš nenoriu dabar gauti atitinkamos informacijos su vardais, pavardėmis ir laiku konkrečiu, kada kas kokį nusižengimą padarė, tačiau e, aš manau, kad tikrai yra skirtumas e, tarp to, ar bendras nusižengimų skaičius, tarkim, siekia 15 ar 50 atveju. Taigi bendrai vertinant, mes komisijos elgesio kodeksą pagerinome, tačiau kalbant apie tas smulkes, galbūt e, neesminės detalės, paliekama nemažai komisijos nariams veikimo laisvės ir interpretavimo laisvės. Turiu klausimą dėl dovanų. Manau, kad yra skirtumas tarp to, ar komisijos narys gauna dovaną oficialaus vizito metu iš e, asmenų, kurie nori daryti tam tikrą įtaką komisijai, kuri daro sprendimus, ar gauna dovaną iš institucijos. E, pavyzdžiui, Europos parlamento koridoriuose tikrai yra nemažai įvairių meno kūrinių, kuriuos Europos parlamentas neįsigijo už pinigus, o e, kurie buvo perduoti parlamento oficialiems atstovams oficialių vizitų metu savame suprantama, tikrai tokia dovana, jeigu yra brangi ir jeigu ją gavęs komisijos narys arba oficialus pareigūnas nepasiima jo savo, palieka savo institucijai, tai manau, kad nėra nieko blogo ir todėl noriu paklausti, ar e, yra e, etikos kodekse atskiriamos tos privačios dovanos, kurios yra pasimamos, arba dovanos, kurios yra dovanojamos ir gaunamos institucijų. Denis Dejong prašė žodžio, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, manau, kad taip pat reikia padėkoti sekretariatui už parengtą naudingą medžiagą. Ji yra naudinga ir aktuali. Vakar neformaliai kalbėjusi su Francu Timmermansu, jis yra vienas iš kandidatų tapti komisijos nariu. Ir pirmas dalykas, kuris man papasakojo, buvo susijęs su tuo, kad jis labai didžiuojasi Europos komisijoje įsivyravusiu skaidrumu, palyginti su valstybių narių kitomis institucijomis. Todėl manau, kad nauja komisijos e, komanda yra linkusi šiek tiek užmygti ant laurų, o skaitant tyrimo išvadas galima daryti taip pat išvadą, kad dar yra sričių, kur padėti reikėtų gerinti, ypač turint omenyje, kad nebuvo atsižvelgta nemažą dalį parlamento rekomendacijų. Noriu kelias e, pono Timirmanso mintis dabar pacituoti. Jisai sakė, kad tose sritise, kur komisija nėra tobula, yra vis tiek daug geresnė nei Europos parlamentas, turint omenyje tai, kaip veikia Elgesio kodeksas. Manau, kad e, ta kritika galbūt yra šiek tiek pamatuota, reikėtų taip pat ir mums parlamente įvertinti, kaip mes elgiamės. E, etikos nuostatų atžvilgių ir kaip yra užtikrinamas skaidrumas mūsų institucijose, institucijoje. Tikiuosi, kad imsime šio darbo mūsų komitete. Galbūt e, atsižvelgdami ir gyvendindami taip pat ir ES bendrąją integruotumo sistemą e, ir e, ją įtrauksime atitinkamus Elgesio kodekso aspektus ir elementus ir aktyviai dalyvausime, tęsime dialogą su komisija. Pone Zender. Ačiū. Dėkoju kolegoms, kurie atvyko čia ir pristatė šią atnaujintą kodeksą, pasiūlymus dėl kodekso atnaujinimo. Aš manau, kad tai yra pats tinkamiausias momentas dabar gauti išvalgas iš Europos parlamento. Kaip teisingai ekspertai pasakė, yra daromas išorės spaudimas ir jis yra būtinas. O Europos parlamentas to vienas padaryti negali, nes yra ir kitų svarbių veiksnių, apie kuriuos yra kalbama ataskaitoje, pažiūrėjau, nacionalinis lygmuo, nacionalinės institucijos, kurios gali irgi čia šiek tiek pagelbėti. Dabar kalbant apie Europos komisiją, aš manau, kad problema yra ta, kad nėra europinės žiniasklaidos veikiančios visoje Europoje, kaip yra su nacionalinė, tarkim, spauda. Dėl to yra sudėtinga lyginti viską su nacionalinė spauda ir kažin ar europiniai kanalai užsims tyriamąją žurnalistiką ir kažin ar kontroliuos, ar tinkamai yra įgyvendinamas Elksenos kodeksas, ką tikrai darytų nacionalinė žiniasklaida. Žmonės komisijoje, aišku, atlieka labai svarbų vaidmenį ir labai svarbu, kad Elksenos kodeksas būtų uh, tinkamai atnaujinamas ir manau, kad turėsime jį atnaujinti ir pasirūpinti, kad jis atitiktų mūsų poreikiams. Taip pat turime pasirūpinti, kad jis būtų naudingas, kad tai būtų naudinga priemonė ir kad įtvirtintų skaidrumo ir etikos savokas. Nenorėtumėme, kad Elksinos kodeksas būtų tik tai priemonė, kuria būtų naudojamasi kritikos tikslais. Tai turėtų būti pozityvi priemonė, gerinanti valdyseną Europoje. Toks yra šio, šios etikos priemonės tikslas. Dabar matome, kad komisija dar gali šį bei tą patobulinti šioje sistemoje ir mes turime to ir siekti, bet to siekti pozityviai ir turime kiek įmanoma pasitelkti ir žiniasklaidą, kuri dirba skaidrumo srityje, tam, kad būtų paviešinti tie dalykai, kuriuos e, reikia panalizuoti ir turime kurti tinkamą kodeksą, kuris e, atitinkamai galiotų. Ačiū. Anot, thank you. Panas Anot. Mane šokiravo kaip naują Europos parlamento narį šiame komitete, kaip mes sužinome apie Europos komisijos Elksinos kodeksą, kur kyla esminių skaidrumo problemų. Pažymiu, kad šis komitetas mano, kad Junktinė karalystė yra ta šalis, kur yra taikoma geriausia praktika šioje srityje ir tikiuosi, kad mano pastabos todėl ir bus naudingos. Standartai Junktinėje karalystėje, Kanadoje ir Australijoje yra minimalūs primtini standartai, tikrai nemaksimalūs. Nesu įsitikinęs, kad rinkėjai Junktinėje karalystėje laikytų Brit Britanijos geriausią praktiką pakankama. Tačiau panas Velmaja labai teisingai pasakė, teikdamas, kad komisija ne, neturėtų veikti nebaudžiama. Komisarų Elksinos kodeksas ir elgesys neturėtų būti save pateisinantis, turi būti aiškios, skaidrios sankcijos taikomos, jeigu nėra laikomasi kodekso nuostatų. Dovanos turi būti deklaruojamos, taip pat privalo būti viršutinė riba, kalbant apie dovanų finansinę vertę, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie Elksinos kodeksą. Elksinos kodeksas turi būti virš tam tikrų dalykų. Tačiau kaip įmanoma, kad Elksinos kodeksas galiojantis 15 metų neturi bazinių dalykų. Ir man įdomu, ar atsiras politinės malios komisijoje, kad skubiai būtų pakeistas kodeksas. Po 15 metų manau, kad vis tiek tie patobulinimai nebus pakankami, dėl to ir toliau reikia daryti jiems spaudimą. Ačiū. Ähm. Aš pati įsirašiau taip pat į kalbėtojų sąrašą ir poniai Makoviai po to suteiksiu žodį. Por dalykų norėčiau dabar išskirti. Tyrimas, ponia Arnotai, buvo atliekamas taip pat ir Ispanijoje, taip pat Pasaulio banko darbuotojų elgesio kodeksas buvo vertinamas ir mes pastebėjome, kad daugelį pasaulio šalių taikomi aukštesni standartai nei Europos Sąjungoje. Todėl dabar turime pagerinti padėtį Europos Sąjungos institucijose. Noriu kolegoms priminti, kad Europos Sąjungos lygių negalioja jokie ministrams taikomi įstatymai. Ir Vokietijoje, pavyzdžiui, yra <clears throat> atskiriami pareigūnai, ir e, tai yra asmenys užimantis tam tikras pareigas ir asmenys, kurie yra renkami, tai yra, kurie turi mandatus arba rinkėjų įgaliojimus. Ir čia yra labai aiškus skirtumas tarp parlamento narių, kurie turi mandatus ir tarp komisijos narių, kurie užima atitinkamas pareigas. Taigi, E, aš nepritariu tiems kolegoms, kurie siūlo šios temos nenagrinėti, kadangi atitinkami etikos aspektai galioja taip pat ir mums. Aš su jais nesutinku, nes parlamente vykstančių diskusijų apie komisijos etiks, etikos kodeksą negalima painioti su paties parlamento etikos dalykais. Tai yra pirmoji dalis, antroji dalis susijusi su sankcijomis, galioja tik tai etikos kodeksas, kuris pakeičia arba turi pakeisti būdžiamosios teisės nuostatas, kurios nacionalinė teisė galioja ministrams, pavyzdžiui, komisijos nario daly e, skandalas ir e, po jo kyla klausimas, ką mes turime daryti, kokiu priemoniu imtis tokiais atvejais. Manau, kad veiksmamtis mes privalome, tačiau tikrai neturime painioti dalykų, kurie tarpusavėje nesusiję. Aš galiu tik tai paraginti komisiją rimtai imti šio skandalo tyrimo, nes tik visapusiškai ištyrus tokius skandalus ir ypatinga Europos komisijai tenkantį vaidmenį, Laikantis etikos kodekso nuostatų būtina pasitelkti skaidrės procedūras ir tik tokiu būdu mes galėsime sustiprinti Europos institucijų reputaciją valstybių narių ir piliečių akise. Kalbant apie tos perinamo laikotarpio komisijos narius, kurių e, komisija, kadencija truks keturis, keturis penkerius mėnesius tai ir po to pasibaigus jų kadencijai gaunamas e, išmokas, tiksliau tų išmokų mokėjimo trukmę. Tai aš visiškai nepritariu ir man visiškai nepriimtini tokie dalykai, kai komisijos narys, e, e, kuris dirbo, kad komisijos narys gaus nedarbo išmokas daug ilgesnį laikotarpį už tą, per kurį jis užėmė atitinkamas pareigas komisijoje. Manau, kad reikėtų patvirtinti tokią nuostatą, kad e, išmokos negali būti mokamos ilgiau nei komisijos e, nario darbo trukmė. Pone Makovėjai žodis. Ačiū, aš taip pat norėčiau sukritikuoti tą kodeksą. Komisijos nariams neprivalu deklaruoti visų savo finansinių interesų ar turto, tik tokius interesus ar turtą, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą atliekant savo pareigas. Taigi, kas nusprendžia, kad e, tas ar kitas inter, finansinis interesas ar turtas gali sukelti profesinį konfliktą, interesų konfliktą. Ar tai pats komisijos narys? Taip pat e, nėra privalu deklaruoti kokio nors, nors finansinės e, atsakomybės ar skolų. Taip pat e, dėl interesų konflikto. Nėra išsamaus apibrėžimo, kas yra interesų konfliktas. Uh, tik tai sukalbama apie komisaro portfelį. Ir taip pat sakoma, kad komisijos narys gali balsuoti kolegijoje visais klausimais. Taigi nereikėtų apsiriboti tik tais e, tam tikro komisijos nario portfeliu, jeigu jie gali balsuoti dėl visų klausimų kolegijoje. Taip pat, kas atsitinka, jeigu komisijos narys neinformuoja apie galimą interesų konfliktą. Aš suprantu, kad kodeksas patobulintas, tačiau gal galima nueiti dar toliau ir greičiau už tai, kad būtų numatytos tikros sankcijos ir tikras kodeksas. Ačiū. Kolegė Geier hat noch mal das Wort, ums Wort gebeten und dann Debatte starten. Kolega Gairis dar paprašė žodžio. Po to Bartas Stas. Atsakant į klausimą, kaip reikėtų reglamentuoti komisijos narių išeitinės išmokas. Manau, kad reikėtų rimtai apie šį klausimą pagalvoti, nes įsivaizduokite, kad e, komisijos e, nariai, kurie dirba keturis mėnesius ir po to du metus gauna išmokas, tai yra nelabai įsivaizduotinas dalykas, tačiau mes kitą vertus norime, kad tas atvėsimo laikotarpis truktų kuo e, ilgiau tam, kad e, e, turėdamas tą informaciją komisijos narys baigė savo darbus, negalėtų įsidarbinti tam tikrose rinkos srityse. Pavyzdžiui, užimti tam tikrų pareigų valstybės tarnyboje. Jie negali politinės karjeros siekti, galbūt negali dėl to, kad rinkimai tuo metu nevyksta po to, kai baigėsi jų kaip komisijos narių kadencija. E, na, kad ir kaip būtų sunku paaiškinti, kodėl už penkis, penkerius mėnesius darbo po to du metus mokamos atitinkamos išmok, išmokos. Uh, Tačiau jeigu mes tą išmokų laikotarpį atitinkamai sutrumpinsime, galbūt e, paprasčiausiai gali atsitikti taip, kad e, mums neliks kandidatų į komisijos narius tam trumpajam laikotarpiui. Ir e, nors nemanau, kad jie po to benamiais taptų arba šiaip negalėtų galo su galu sudurti, pabaigę savo darbą komisijoje, tačiau nepaisant to, kad būtina laikytis atitinkamų principų, tačiau neturėtume savo sprendimais tų pareigų paversti visiškai nepatraukliomis kompetentingiams asmenims. Kolegas Tas, ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti taip pat tyrimo autoriams, pateikusiems mums aktualią informaciją, naujausią informaciją apie tai, kas buvo pasiekta, tačiau taip pat ir apie tai, ką dar reikia nuveikti. Aš bijau, Ir e, pirmininkė, manau, kad galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, e, kaip mums elgtis per klausimus su komisijos nariais e, ir kelti atitinkamus klausimus susijusius su etikos kodeksu, tačiau taip pat labai gaila, kad mes per komisijos pirmininko Junkerio klausimus, sutinkamų klausimų nekėlėme apie etikos kodeksu, nes mūsų komitetas turėtų rasti būdų, kaip parodyti komisijos pirmininkų Junkeriui, tai kad mes nesame patenkinti tuo, kaip yra įgyvendinamos etiko kodekso, etikos kodekso nuostatos ir galbūt pačiam Junkeriui per savo koordinatorius mm, galėtume kažkokį signalą nusiųsti, pavyzdžiui, laišką parašydami visų frakcijų vardu kad e, mums yra labai svarbu, kad komisija laikytųsi etikos kodeksu, pristatyti jam šio tyrimo rezultatus ir paklausti, kokiu veiksmu ir žingsniu komisija ketina imtis, kad e, šio kodekso laikytųsi, nes kaip e, kolega minėjo, ką tik tai vicepirmininkas Timmermans bando teikti, kad komisija viskas yra gerai su etikos dalykais. Dar vienas dalykas, reaguojant į pono Dejongo mintį apie tą skirtumą tarp komisijos narių, kurie užima tam tikras pareigas valstybės tarnyboje ir politikų, kurie turi gavę rinkėjų įgaliojimus arba mandatus. <clears throat> Iš tiesų, E, čia reikia matyti labai aišku skirtumą, tačiau tai nereiškia, kad mes e, gavę tam tikrus įgaliojimus iš savo rinkėjų neturėtume laikytis etikos kodekso nuostatų. Galiu priminti tik tai mūsų elgesį svarstant tabako direktyvą, e, kuomet <clears throat> nemaža dalis parlamento narių buvo įtakojama tabako pramonės, tabako gamybos lobistų ir e, galbūt neatsižvelgia pasaulio sveikatos organizacijos teikiamų rekomendacijų. Taigi apie tai turime pamastyti, pamastyti turime ir apie galimybės e, visiems Europos parlamento nariams geriau laikytis atinkamo elgesio kodekso nuostatų ir tokiu būdu galėtume atremti atitinkamą kritiką iš komisijos pusės apie tai, kad mes, gurmodami pirštų komisijai, patys e, nesame e, pavyzdingi etikos kodekso nuostatų laikymosi e, srityje. Taigi turėtume ne tik atkreipti dėmesį tarp tų pozicijų skirtumo, tarp atinkamas pareigas užimančių komisijos narių ir mūsų turinčių rinkimų, rinkėjų galiojimus, tačiau e, taip pat ir patys savo kieme apsišluoti. Panas Kielmelis, ačiū pirmininkė, noriu trumpai sureaguoti į tų išmokų klausimą. klausimas, į kurį vis dar lieka neatsakyta, yra susijęs su tų išmokų apimtimis tiek komisijos pareigūnams, tiek Europos parlamento buvusiems nariams. Aš noriu kreipti dėmesį į tai, kad pusė rinkėjų per pastarosius Europos parlamento rinkimus nedalyvavo rinkimuose ir pagrindinė to priežastis yra susijęs su tuo, kad piliečiai nesijaučia atstovaujami tose institucijose ir nelabai supranta ir suvokia procesų, kurie čia vyksta. Noriu pasakyti, kad asmenys, kurie tik keliarius mėnesius e, užėmė komisijos nario, nario pareigas ir po to gauna, baigia eiti šios pareigas teisė į du metus e, nedarbo išmokų, tai tikrai tokių dalykų negalime paaiškinti piliečiams. Kadangi esu naujas parlamento narys ir e, galbūt e, <clears throat> tikrai niekas man negalėtų priekaištauti dėl to, kad aš negalėjau įsigilinti į šios dalykus, tačiau jeigu būčiau galėjęs, tai tikrai nebūčiau balsavęs už tokį ilgą perinamo laikotarpio išmokų trukmę buvusiems komisijos nariams. Pons Bovė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti ir tai, kaip skiriami nauji komisijos nariai. Kai kas apie tai jau kalbėjo, tačiau e, mes turime tam, tikrų, tam tikrus pasiūlytus komisijos narius, kurie turi interesų konfliktą. Tai pripažinta buvo ir žiniasklaidoje. Ir bent jau du iš trijų yra prisipažinę, kad turi interesų konfliktą, ar tai būtų naftos pramonė, ar uh, uh, dėl lobizmo veiklos bankų sistemoje. Kaip parlamentas, kaip komisija gali išspręsti šiai klausimą, kadangi neužtenka tik deklaruoti tą konfliktą reikia, kad būtų procedūra, kai valstybės narės siūlo komisijos narį, kad būtų tam tikros e, integruotos skaidrumo taisyklės ir ką daryti dėl to interesų konflikto. Jeigu tos procedūros nebus, tai negalės niekas funkcionuoti. Tai būtų katastrofiška, kalbant apie visuomenės nuomonę, nes kaip galima pasitikėti komisarais, jeigu žinome, kad jie yra susiję su tam tikromis pramonės šakomis ar kitais veiklos sektoriais. Ir už kuriuos net gali tapti atsakingais kaip komisijos nariai. Andererseits wollen wir ja aber auch Experten Kita vertus mes norime, kad už atinkamus politikos rytis būtų atsakingi patys geriausi ekspertai ir iš tiesų būtų sveitinga tokių ekspertų rasti, jeigu jie nebūtų savo e, ankstesnėme gyvenime arba likščiolinėme, likščiolinėme veikloje ne, nebūtų buvę susidūrę su tomis rytimis. Dėchovskai žodis. Mm, pirmininkė, ponios ir ponai norėčiau padėkoti už puikią prezentaciją, kurią ką tik išklausėme. Ji buvo tikrai puiki. Aš pats užsiimu mokymo veiklą ir taip pat mokiau etikos įvairiuose universitetuose. Ir etikos kodeksas visada remiasi logika – Tai nėra kažkas, kas turi būtinai numatyti sankcijas, tačiau tai turėtų būti asmens apsisprendimas, kad jis ar ji nori elgtis etiškai. Tai turėtų būti dar svarbiau negu kažkokios sankcijos, nuobaudos ar kontrolė. Aišku, kontrolės komiteto vaidmuo neturėtų apsiriboti e, kiekvieno komisijos nario siekimu, su kuo jis ar jie susitikinėja ir ką veikia. Kiekvienas iš jūsų savo tinklalapyje turite nurodę informaciją, su kuo susitikote, kokias dovanas gavote. Korupcija yra kaip parazitas, kuris gali apsigyventi po jūsų odą. Ir paskui labai sunku jo atsikratyti. Aš nesu prieš, kad kas nors tris mėnesius padirbęs komisijoje galėtų dar du metus gauti paskui už tai atlyginimą. Jeigu jie tikrai gerai padirbėjo, tai tegul gauna tą atlyginimą. Žinau pavyzdžių apie tai iš verslo pasaulio, tai yra įprasta, tačiau aš norėčiau, kad toks asmuo pabaigė savo tarnybą komisijoje bent jau nedirbtų lobizmos, lobizmo veikloje kad padėtų įvairioms įmonėms įsigauti į Europos komisiją. Ir kalbant apie Žaną Klodą Junkerį, norėčiau jį palaikyti, nes jis EPP frakcijoje sakė, kad nori, jo komisija taptų skaidresnė. Ir manau, kad tokio asmenybės kaip Junkeris žodis tikrai bus išlaikytas. Jis tikrai tai padarys. Kita savaitė bus komisijos narių klausimai. Mes galėtume komisijos narių klausti apie etiką. Ar galėtume jų paklausti, ar jie tikrai žino, kas tokio yra etika apskritai? Aišku, nenoriu, kad jie skirtų dovanas už 150 ar 175 eurus, bet jie turi bent jau žinoti, kad tam tikrų dovanų priimti nederėtų. También, aprovechando, digamos, que tenemos aquí... Ayala Sender, aš norėčiau pasinaudoti tuo, kad pas mus atvykę šiandien ekspertai ir paklausti jų ir taip pat komisijos atstovų, kas atlieka interesų konfliktų patikrinimus iš anksto. Kai vyksta ekspost tikrinimai, viskas yra aiškiau, nes tada yra daugiau, daugiau informacijos, daugiau informacijos komisaro kolegija turi, administracija irgi turi daugiau informacijos, bet tais atvejais, apie kuriuos kalbėjo ponas Bovė, būtent apie juos ir norėčiau užduoti klausimą, apie tuos atvejus. Ir atsižiūrint tai, ką sakė ir ponė Greslė, mums reikalingi ekspertai komisija, tas tiesa, reikalingi žmonės, kurie turi patirties e, toje srityje. Tačiau labai klaus ir pono Bovė klausimas, kas atitiks, jeigu komisaras turi interesų ar finansinių konfliktų toje konkrečioje srityje. Tuomet, e, jeigu primami sprendimai dėl klimato kaitos, energetikos modelių ir panašiai, žinome, kad e, tas komisaras, tarkim, turime, turi finansinių interesų tame sektoriuje. Skaidrumas yra puiku, sveikintina, tačiau turime kažką tokiais atvejais daryti ir čia yra problema. Skaidrumas pats savaime leidžia tiksliai vertinti situaciją, tačiau turime turėti galimybę ir sureaguoti į tai ir patikrinti, ar tie sprendimai, kurie yra priimami, yra susiję, ar yra įtakojami tų ankstesnių interesų, kurie yra to komisaro darbos ir ties klausimai. Taigi tai yra tie dalykai, kuriuos turime išsiaiškinti. Yra taip pat delikačių sričių. Ponas Dali, pavyzdžiui, dirbo labai delikačioje srityje ir po to paaiškėjo, kad ten buvo ne tik, kad draugiški kontaktai su ekonominiu sektoriumi, taigi teisėkros institucijos turėjo primti sprendimus šiuo atveju anksčiau, kad būtų galima imtis atitinkamų procedūrų ir aiškiai parodyti visuomeniai, kad nebuvo daromas neprimtinas sprendimas toje politikos srityje. Tai yra pavyzdys tos gan sudėtingos srities, dėl to mums reikalingi ekspertai, skaidrumas yra puikus dalykas, bet jo nepakanka, reikia turėti galimybę tikrinti, priimti sprendimus, kai tampa išku, kad yra išvelgiamas interesų konfliktas. Labai ačiū, man labai patiko jūsų vertimas į vokiečių kalbą apie tai, kad čia ką tai bandoma uždėti antrankius. Dabar suteiksime poniai Pliomairiui žodį, po to komisijos atstovams ir kitiems kolegams. Dėl vieno e, išsakyto, dėl vienos išsakyto, išsakytos minties, kad e, tai kelia smal, daugiau smalsumo ir panašiai. Ir teigiama, kad kodeksas keičiamas, kai kyla skandalas. Apmaudu, kad taip yra, nes turime sukaupę tiek daug patirties komisijoje, kalbant apie interesų konfliktą darbuotojų lygmenių, yra daug priemonių, yra geriausios praktikos pavyzdžių, sukaupta daug žinių, turime konsultantų Ir kai norime tą procedūrą pritaikyti valstybės tarnautojai, institucijos tarnautojai, viskas puiku. Procedūra egzistuoja. Taigi mes nelabai suprantame, kodėl komisija nežengia to tolesnio žingsnio. Juk galėtų tą padaryti labai paprastai. Mums nereikia žvelgti toliau nei siekia Britanijos ar Kanados patirtis praktikos pavyzdžių yra daug. Mes galime jais pasinaudoti. Nebūtinai tai perimsime šimtų procentų ir pritaikysime komisijos procedūroms. Kažką galime pakoreguoti. Kai kalbėjome su generaliniu sekretoriumi, atrodo, kad kai kalba perina apie įgyvendinimą, apie Elksinos kodekso įgyvendinimą, tuomet egzistuoja komisarų privačių, privataus kabineto darbuotojų darbuotojams taikomos procedūros. Tos procedūros galėtų būti taikomos ir, taikomos ir komisarams. Ir dar viena mintis. Susijusi su tuo, kaip mes galime žengti tą, nu, na, tą naują žingsnį. Čia labai svarbus yra dalyvavimas komisija neturėtų veikti viena. 2011 metais, kai buvo peržiūrimas kodeksas, mus, mums buvo pasakyta, jog vyksta konsultacijų procedūra, bet kai mes paklausėme, su kuo yra konsultuojamasi, tuomet atsakymo negavome. Nebuvo labai atviras tas konsultacijų procesas. Taigi aš manau, kad mes galėtumėme sukurti konsultacinės procedūras, čia įtraukti ir Europos parlamentą, ir kitus veikėjus, pilietinės visuomenės veikėjus, veikėjus kurie kritikavo kodeksą. Aišku, nereikia vien tik tai kritikuoti, reikia ir pozityvaus indėlio, konstruktyvaus indėlio. Taigi dalyvavimas konsultacinėse procedūrose, mano manimu, yra labai svarbus. Deja, anksčiau to nebuvo ir galbūt tas dalyvavimas ir bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir komisijos galbūt leistų parlamentui išneškinti, kur yra skirtumų. Pone Greslė puikiai paaiškino tuos skirtumus tarp komisarų ir parlamento narių. Tačiau parlamento patirtis čia irgi pasitarnautų komisarams ir komisa, komisija tikiuosi gal atvirai e, primtų tą bendradarbiavimą. Mišel, aš irgi sutinku, kad vertinant iš išorės, tas skirtumas tarp parlamento ir komisijos dažnai sus, tie, tie skirtumai susilieja ir nėra tinkamai suprantami. Ir būtų geriau, jeigu parlamentas būtų laikomas kaip modelis, kalbant apie etikos sistemą, tą sistemą, kuri egzistuoja parlamente. Tuomet būtų galima daugiau daryti spaudimo ne tik komisijai, bet galbūt ir kitoms institucijoms. Europos agentūroms ir panašiai. Mes manome, kad tas santykis tarp parlamento ir komisijos nebūtinai reiškia, kad e, yra pasirenkamas senas tarp institucinis kelias, e, ta darbo tvarkė, kurią prastuminėjo parlamentas, prisimnate, kad buvo norima sukurti tarp institucinį etikos komitetą ir nors e, tam vis dar yra pritarinčiųjų, būtent sukurti tokį tarp institucinį organą ir darbo tvarkę įtraukant į, į šią sistemą ir tarybą. Čia mes daugiau gal kalbame apie komisiją, bet yra kitų klausimų susijusių su etika ir tarybos e, kontekste. Tas klausimas nebuvo netgi keliamas. E Komisijos generalinio sekretoriato atstovai poniai Klesburt, suteikiamas žodis. Voilà. Merci, Madame Grasle. Merci. Dėkoju, ponė Kreslė. Dėkoju, man labai malonu ir, aišku, tenka didelė galimybė kreiptis į biudžeto kontrolės komitetą šiuose labai įdomiose diskusijose, kur kalbama apie Elksenos kodekso peržiūrą. Aš pirmiausia, na, trumpai kalbėsiu, nes šiandien diskusijos tikrai nesibaigs, bet pirmiausia norėčiau išsakyti apgailestavimą, kad uh, tos studijos pristatymas nebuvo taip tinkamai subalansuotas, nes kalbama apie tai, kad komisija nepakoregavo tinkamai kodekso. Bet aš norėčiau jums priminti, kad parlamentas numatė lėšų kiekį ir tas, tas lėšų rezervas buvo padidintas. Uh, Taigi aš manau, kad su parlamentu buvo tikrai kontaktų, susitikimų, pirmininkų suigoje buvo kalbama, buvo daug diskusijų ir tikrai komisija stengiasi padaryti viską, ką ji galėtų padaryti, kad būtų patenkinti parlamento reikalavimai. Taigi negalime teikti, aišku, kad nereikia tobulinti sistemos, tačiau tas pristatymas, studijos pristatymas, mano manimu, buvo perdėm neigiamas. Dabar kalbant apie visas tas rekomendacijas, kurios šiandien yra pateiktos ir kurios atspindi tas rekomendacijos, kurios buvo pateiktos anksčiau. Čia reikia daryti skirtumą tarp to, ką būtų galima padaryti pakoreguojant kodeksą. Ir tai būtų nedidelė dalis, nes, jeigu teisingai suprantu, reikia tiesiog gerinti skaidrumo elementą toje, tame kodekse. Uh, ir netgi keisti susitarimą, nes būtent susitarime yra draus, numatyta drausminė sistema ir čia jau periname į kitą matmenį. Ir Teisingumo teismas gali taikyti nuobodas komisijai ir komisarams. Mes negalime patys čia nuspręsti, kad reikia štai taip daryti, kaip mes norime. 247 sutarties straipsnėje apie tai kalbama. Tai nereiškia, kad komisaras neturi laikytis Elksenos kodekso nuostatų ir įsipareigojimų tikrai tų pažeidimų yra palyginus nedaug ir problemų yra nedaug. Būtent dėl to, kad e, komisaro yra tik 28 ir jie nuolatos yra kontroliuojami. Jie buvo paskirti kaip nepriklausomi pareigūnai ir prisima europinius įsipareigojimus, puikiai suprasdami, kokie tai yra įsipareigojimai. Ir taip pat jie nuolatos yra kontroliuojami ir Europos parlamento, ir spaudos, ir nevyriausybinio organizacijų, ir savo tarnybų. Taigi turime nepamiršti, kad komisarai jaučiasi kaip akvariume, nes jie nuolatos yra stebimi ir prižiūrimi. Taigi tas ex ante kontrolę, ex ante patikrinimą reiktų tobulinti. Ir nereikia daryti klaidų ir patikrinti tam tikrus dalykus prieš priimant funkcijas. Jie skambina ir protokolo ir tarnyboms, ir generalinio direktorato tarnyboms, ir nuolatos mes aiškiname ir aiškinamės, kaip griežtai pritaikyti kodekso dvasę ir raidę. Taigi, jeigu e, būtų, reiktų parengti ataskaitą apie pažeidimus, tą padaryti būtų sudėtinga. Tačiau, aišku, problemų yra ir komisijos pirmininkas turi įgaliojimų, būtinai einant per teisingumo teismą, jeigu, pavyzdžiui, yra trūksta pasitikėjimo ir panašiai, pareikalauti, kad komisaras e, nutrauktų savo įgaliojimus. Taigi sistema yra solidi ir interesų rizikos konflik interesų konflikto rizika yra įmanoma, tačiau paskirtasis paskyrus komisarą yra taikoma sugriešinta procedūra ir paskirtasis komisaras ne vienas perima tą portfelį. Čia yra atitinkama tikrinimų sistema, yra koleginiai santykiai, taigi tas paskirtasis jiems interesams, ir, e, o netarnauja kokios tai įmonės ar dar kažkieno interesams. Komisaras puikiai tą žino, primdamas tas pareigas, ir žino, kad jis nuolatos bus kontroliuojamas ir visa komisija įsipareigoja ir visuomet yra pasiryžusi ginti tą bendrą interesą, o ne kokį tai specifinį interesą. Dabar kalbant apie tas išmokas, kurios buvo aptariamos. Čia vėlgi egzistuoja tarybos reglamentas, pagal kurį komisija negali čia imtis iniciatyvos teisės, tiesiog jame yra numatytos tos išmokos ir aš išklausiau argumentų už ir prieš, apie tai diskutuoti kaip ir neverta, bet neturime pamiršti, kad kalbame apie teisinį pagrindą, pagal kurį yra numatyta pagarbai teisės aktui. Taigi dėkoju. Labai ačiū. Norėčiau tik apie akvariumą pasakyti, kad gerame akvariume yra ir tam tikrų žaliųjų augalų. Mes šį klausimą iškėlėme ne dėl to, kad šios rytyje yra per daug skaidrumo arba pakankamai. Mes nežinome, kaip yra įgyvendinamas Elgesio kodekso nuostatos, todėl reikia dabar patvirtinti atitinkamas taisyklės, kaip viskas turi būti įgyvendinama. Na, Vokietijoje yra sakoma, kad e, tai, e, ko aš nežinau, manęs e, nejaudina, tačiau tai tikrai nėra priežastis dabar mums neprašyti papildomos informacijos. nepaisant to, kad etikos situacija nuolat kinta ir elgesio, su elgesio kodeksu susijusiose srityse yra tam tikrų pokyčių. Tai jeigu aš teisingai supratau naująjį komisijos pirmininką, tai jis ketina galbūt imtis kokiu nors pokyčiu ir e, to ad hoc etikos komiteto veiklai pagerinti ir paties e, etikos kodekso nuostatoms pagerinti, tačiau tam mums reikia konkrečių žinių apie tai, ar iš tikrųjų jau žingsnių yra imamasi, ponė Kresbort. Pone Gresler, komisija atsakys e, į visus gaunamus klausimus iš jūsų komiteto. Mes tyrimo rezultatus prieš kelias dienas gavome, komisija juos įvertins, skirdama tikrai labai didelį dėmesį parlamento klausimams, tačiau aš noriu pasakyti, kad komisija laikėsi ir laikosi etikos kodekso nuostatų tiek e, pagal raidę, tiek pagal dvasę. Ir e, kalbant apie skaidrumo pagerinimą, tai e, pirmininkas Junkeris ėmėsi atitinkamų veiksmų ir išsiuntė atskirius laiškus busimiems komisijos nariams, tačiau tikrai uh, nereikia čia bandyti juodinti komisijos, kaltinti jos, kad etikos kodekso nėra laikomasi, komisija tikrai jo nuostatų laikosi ir aš nepamenu, kokiame tyrimo išvadų puslapį yra parašyta, kad mes nieko nedarome. Tai netiesa naujiesiems paskirtiems komiteto nariams jau buvo suorganizuoti atitinkami mokymai tam, kad būtų atkreiptas dėmesys, kad jie gautų tinkamą informaciją apie tai, su kuo reikia bendrauti, ką kreiptis galimų interesų konflikto atveju ir tie veiksmai, ponė Greslė, tęsis ir jie taip pat buvo vykdomi ir per dabartinę komisijos narių kadenciją ir tikrai būtų neteisinga teikti, kad nėra jokių procedūrų, pagal kurias būtų vertinama, kaip komisijos nariai elgesi po to, kai nustoja eiti savo pareigas, nes tas atvėsimo laikotarpis vadinamasis buvo prailgintas nuo 1 metų iki 18 mėnesių ir e, buvusių komisijos narių įstraukimas į lobistinę veiklą taip pat yra stebimas, taigi tikrai nėra jokio pagrindo teikti, kad komisija meluoja arba nesilaiko prisimtų įsipareigojimų. Mes ir toliau sieksime tolesnės pažangos. Pone Čini teigia, kad ta pažanga ateina žingsnis po žingsnio, taip pat kaip ir Europa žengia žingsnį, į priekį žingsnis po žingsnio ir komisija yra pasirengusi ir ištingai nusiteikusi toliau gerinti savo etikos sistemą le mensonge, c'était moi qui l'a dit, et ça s'est référé. Apie melą kalbėjau aš pati ir e, tas mano teikinys buvo susijęs su 11 metų komisijos laišku, kuriame mums buvo pažadėta viešai pranešti, paskelbti apie atitinkamus atokio etikos komiteto sprendimus interneto tinklapyje tam, <clears throat> kad 2001 metų 1049 devintas reglamentas ir jo nuostatos būtų įgyventos. Mes uh, vis dar laukime, kada ta informacija bus paskelbta viešai. Galiu pasakyti, kad uh, mes tuo metu atlikome tam tikrą palyginimą ir tikrai džiaugiamės uh, tuo pažadu. Tačiau Iš tyrimo rezultatų aiškiai matome, kad dauguma parlamento rekomendacijų ir reklamų nebuvo įgyvendinti, nepaisant to mes pritarėme, e, padarėme tam tikrų nuolaidų, pavyzdžiui, dėl biudžeto, dėl e, rezervinių lėšų atsisakymo, tačiau tų nuolaidų negalime daryti amžinai, turime atitinkamus reikalavimus pateikti naujai komisijai ir tą mes padarysime raštu, e, įrašydami atitinkamas nuostatas, kurios mums yra svarbios. Pone Senders, jums žodis. Eh, Dėkoju už šias pastabas. Taip, žinoma, yra taikomos geros praktikos, yra nustatytos taisyklės ir įvairių galimybių. Uh, pas mus pačius nereikia žvelgti labai toli, norint suprasti, ką dar reikia patobulinti šiame kodekse. Antra. Pone Čini, jūs sakėte, kad yra trys institucijos, kurios dalyvauja teisėkuros dialoge, bet yra ir kitų institucijų į jas taip pat galima kreiptis ir įtraukti į procesą. E, iš to, ką pasakėte apie naują struktūrą, kurią siūlo ponas Junkeris, vicepirmininkai turėtų peržiūrėti, kai, turėtų stebėti, kaip, taikomas, kaip laikomasi uh, Elgesio kodekso, tarptų komisijos narių, už kuriuose yra atsakingi. Bent jau aš taip supratau. Ir tai būtų daroma siekiant užtikrinti, kad nekiltų interesų konflikto. Ar tai yra vicepirmininkų misijos pareiškimo dalis, kad jie kontroliuotų atitinkamus komisijos narius? Blomaja, bitte. Ja, perhaps, um... Ponas Blomair. E, vienas pastebėjimas. Gerai pamenu diskusijas, kurios vyko 2008 ir 2009. E, tada buvo surinkta pateiktos e, dvi prezentacijos vidutinio laiko, apie vidutinio laiko tarp ataskaitą ir ilgo laiko tarp ataskaitą. Dabar yra viena inovacija, dabar reikia keisti sutartį, jeigu norima peržiūrėti Elgesio kodeksą. Mane tai nuvilia. Esu nusivylęs, kad komisijoje jau yra tiek gerųjų praktikų ir, man atrodo, reikėtų turėti galimybę mm, jas pritaikyti ir patobulinti. Man nepatinka tas, ta tokia gynybinė pozicija, kad jau viską, ką dabar darome, yra tobulai ir nieko daugiau gerinti nereikia. Ačiū ponė Klesburg. Dėkoju už jūsų kantrybę. Kai dėl naujosios organizacinės struktūros, kuri bus naujoje komisijoje, pirmininkas dėl to nuspręs, nežinau, kaip visą tai praktiškai bus įgyvendinta, bet kalbant apie šią naują struktūrą, galiu pasakyti, kad pavojus, kad tas dalinis požiūris į interesų konfliktą ir kad paskirtasis komisijos narys rūpintųsi vien tik bendruoju interesu ir be kita ko būtent tuo tikslu buvo sustiprinta kolegijos struktūra, kad visi atitinkami komisijos nariai dirbtų kartu e, prižiūrimi vicepirmininko, kad sustiprintų tą bendro intereso paaisimą. Tai visai nereiškia, kad bus susilpninta e, Elgeso kodekso įgyvendinimo kontrolė. O kai dėl pono Blomairio pastebėjimo, man atrodo, kad pačioje sutartyje numatom, numatomi įgaliojimai e, ir, ir teisingumo teismo mm, įgaliojimai sprendžiant ir taikant sankcijas dėl komisijos, tam tikram komisijos nariui. Visą tai numatyta 247 straipsnėje. Žinoma, komisijos pirmininkas savo rankose turi įgaliojimą veikti uh, ir galiausiai atkreipti komisaro dėmesį į tą ar kitą dalyką. Tačiau, kiek aš žinau, to niekada nebuvo būtina. Vienas komisaras atsistatydino ir tai dėl to kilo didelis skandalas, kadangi buvo vertinama, kad tai buvo per greitai padaryta arba uh, paskui jis e, kreipsis į teismą ir kad teismas turės spręsti dėl to atsisatydimo. Bet e, norėjau tik tais jums taip, at, taip atkreipti jūsų dėmesį, kad ir teismas turi įgaliojimus e, imtis veiksmų panašių atveju. Nuolat ieškome sprendimų tam, kad nereikėtų panaudoti atominės bombos. Taigi šioje srityje mes dėsime visas įmanomas pastangas. Ponas Savarma, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau, kad atvykau mm, vėluodamas. Kalbėsiu trumpai. Visada bandau prisiminti, kad e, ta perspektyva, kurią turėtume turėti, yra piliečio perspektyva ir mokesčių mokėtojo perspektyva. Ne visada man pavyksta, bet bent jau bandau. Taigi, trumpai tariant, dar ilgą kelią turime nueiti. Dabar neturiu ko jums pasiūlyti, tačiau noriu tiesiog pasakyti, kad būtų įtraukta į posėdžio protokolą, kad dar daug ką reikia padaryti. Niekas nei vienas sveiko proto žmogus, jei pasikalbėtumėte su bet kokiu praeiviu gatvėje Glazge ar Barcelonoje, ar net Helsinkije, ar Berlyne, ar Madride, nesuprastų, kodėlgi taip sunku užtikrinti skaidrumą, kalbant apie pagrindinius kriterijus. Ačiū. Ja, vielen Dank. Wir werden nachher bei den Koordinatoren diskutieren. Labai ačiū. Vėliau per koordinatorių posėdį galėsime apsvarstyti kokiu veiksmu reikėtų imtis toje, šioje srityje. Norėčiau kolegas tik supažindinti su tam tikrais skaičiais per tą koordinatorių posėdį susijusiais su komisarams mokamomis nedarbo išmokomis. išmokomis taigi, Kita darbo tvarkės klausimas turėsime nukelti, kadangi komisijos narys šiemet e, susirgo nelauktai, nu, linkime jam pasveikti ir susitarsime, stengsime susitarti dabar su juo dėl kitos galimybės susitikti. Dabar paskelbsime trumpą penkių minučių pertraukėlę ir po jos pradėsime koordinatorių posėdį, o jums linkiu geros popietės. Ačiū.